E, e, mūsų imtis veiksmų, kad ir taryba reaguotų į atitinkamus Europos parlamento pasiūlymus. Mums reikia svarstymų, diskusijų, tam jau pribrenda laikas, ponio pirmininkė, pirmininkas. Gerbiami kolegos, dar e, reikia spręsti klausimą dėl pono Dengelis teisinės neliečiamybės. Pagal šeštąjį darbo tvarkos taisyklių e, straipsnį atitinkamas prašymas bus perteiktas e, kompetitingam komitetui, tai yra teisės reikalų taryba. Taip pat e, mums perdavė informaciją. E, dėl pirmojo dokumento svarstymo ir dokumentas turės būti apsvarstytas per trijų mėnesių laikotarpį, kuris pradedamas skaičiuoti nuo rytojus kovo 25 dienos. Šio posėdžio protokolas bus pateiktas parlamento tvirtinimui per kitą plenarės sesijos posėdį, jeigu niekas e, neprieštarauja. Atitinkamos rezoliucijos bus nusiųstos jų adresatams. Dabar skelbiama parlamento plenarinės sesijos pertrauka. Linkiu visiems gero apetito.